dažniau pasikviesti poną Van Rompoj į susitikimus, e, nes e, nepakanka jam dalyvauti vien tik valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimuose ir parlamente jis turi dalyvauti. Gerai, tuomet būtent taip pageidavimą ir pateiksiu, pareikšiu parlamento poziciją iki to momento, kol bus daroma bendra valstybių ir vyriausybių vadovų nuotrauką po sustikimo. Tai tiek dėl darbo atvarkės, daugiau, matau, norinčių pasisakyti nėra. Tuomet skelbia aptarimui kitą mūsų darbo atvarkės klausimą, pono Saimono Busutilio pranešimą, vidaus rinkos rezultatų suvestinė. Ir pirmiausiai žodis teikiamas pačiam pranešėjai, ponui Saimonui Busutiliu keturios minutės, prašom. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pastaruoju metu mes daug kalbame apie augimą, tačiau kaip galima būtų suteikti naują impulsą Europos ūkiui, kaip galima būtų ištemti iš šios baisios dabartinės būsenos. Daug ką girdėjome, tačiau dabar jau tai laikas kalbėti apie tai, kaip realiai galima būtų pasiekti realių rezultatų. Savo pranešime, kurį mes svarstume šiandien, aš stengiausi E, pasakyti vieną labai paprastą, bet labai svarbų dalyką. Jei mes norime iš tikrųjų pasiekti augimo, tuomet turime baigti kurti vidaus rinką, kuri būtų labiausiai naudinga mūsų piliečiams. Tai būtų ir svarbiausia investicija į augimą. Turime ištaisyti e, dabartinius trūkumus. Ir kokiu rezultatu mes nesugebėjome pasiekti. Komisijos e, bendrosios rinkos suvestinė aiškiai rodo, kad kai kurios valstybės narės nepakankamai stengiasi tam, kad perkeltų vidaus rinkos direktyvos nuostatas. Pone Busutil, palaukite truputį, gerbiami kolegos. Iš jūsų, tie iš jūsų, kurie nenori išklausyti pono Busutil, tai būtų gerai, jeigu tie išeitų iš salės ramiai. Omreikia Busutil. Palaukit truputį, ponia Busutil. Well, those, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju visiems, kas nori klausytis mano pasisakymo. Jei valstybės narės nepradės dirbti daugiau tam, kad ES teisės aktai būtų teisingai perkelti į jų nacionalinius teisynus ir kad jų, jų būtų laikomasi, tuomet mes niekuomet neturėsime bendros rinkos. Be abejo, ne viskas yra taip blogai. Kai kurios valstybės narės nuosekliai siekia su, baigti kurti vidaus rinką. Ir džiaugiuosi, kad mano šalis, Malta, dar vieną kartą įrodė, kad jai labai gerai sekasi įgyvendinti visus savo įsipareigojimus ir perkelti ES vidaus rinkos nuostatą. Šiemet jie yra geriausia. Estija taip pat rodo labai gerus rezultatus. Tai parodo vidaus rinkos būklės patikrinimas. Šie, šių šalių rezultatai rodo, kad turint politinės valios galima pasiekti gerų rezultatų. Tai būtų įmanoma ir kitose valstybės narėse. Tam, kad Europos Sąjungos teisės aktai būtų kuo skubiau perkelti teisingai nacionalinius teisynus, Visi turime pasistengti, be to mūsų piliečiai negalės pasinaudoti vidaus rinkos galimybėmis. Valstybės narės turi nustatyti ambicingesnius tikslus ir turi laikytis prisimtų įsipareigojimų. O Europos komisija iš savo pusės privalo ir toliau stebėti, kaip sekasi valstybėms narėms ir daryti tai aktyviau. Tais atvejais, kai yra nustatomi pažeidimai, juos reikia kuo skubiau ištirti. Komisijos nariai, aš pateikiau uh, kelis pakeitimus ir aš siūlau taip pat nustatyti ir greitąją pažeidimų tyrimo procedūrą. Ir atskiras vidaus rinkos pareigūna, pareigūnas galėtų ištirti visus įtarimus ir jis galėtų veikti visiškai nepriklausomai, be jam nebūtų daromas joks politinės sprendimas. Tačiau vien to neužteks be abejo tam, kad mes galėtume uh, leisti piliečiams naudotis visais ES privalumais. Ir todėl savo pranešime aš taip pat kalbu ir apie tai, kad labai svarbu yra priartinti vidaus rinką prie mūsų piliečių ir įmonių. Europos komisijos pasiūlytų priemonių tinklas ir jo gyvenimo sėkmė, taip pat ir Solvit tinklo sėkmė yra bu, visiškai būtinas veiksnys tam, kad mes galėtume teikti reikimas paslaugas mūsų piliečiams. Be to, piliečiai turėtų turėti teisę pateikti savo skundus tais atvejais, kai jų, jų turi, nes kol kas atrodo, kad jie kreipiasi tiesiog į tuštumą. Aš siūlau todėl, kad būtų geriau koordinuojama Europos komisijos tinklų veikla ir taip pat jūsų Europa tinklo veikla. Bet to mums reikia skirti ir realių pareigūnų Pavyzdžiui, tai galėtų būti Europos komisijos atstovai dirbantis e, Europos komisijoje, taip pat e, ir sostinėse, į kuriuos e, piliečiai galėtų tiesiogiai jos kreiptis. Pastaruoju metu piliečiai daug ką paukojo. Ir mes turime vidaus rinką, kuri geriausiai padės mums už, kurti mūsų piliečių gerovę ir e, paskatinti ekonominį augimą. Būtent to tikisi iš mūsų jūsų piliečiai. Dėkoju, ponia Busutil. Dabar komisijos vardu pasakys komisaras Barnie. Merci, Dėkoju, ponia pirmininkė. Labadiena visiems, gerbimi Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Simonui Busutiliui už jo atliktą darbą. Jis daug asmeniškai dirbo rengdamas šį pranešimą ir uh, dirbo labai supratingai, daug bendradarbiavo ir su IMCO generaliniu direktoriu, e, su komitetu ir dėkoju taip pat ir šiam, komi, šiam komitetui. Pone ir ponai, mes šiuo metu išgyvename labai sudėtingą krizę, finansų krizę, ji dar nesibaigė, išgyvename ir ekonominę krizę, kuris taip pat sukelia labai daug ekonominių ir socialinių problemų. Ir tokiamis aplinkybėmis, ponė pirmininkė, mes matome, kad daug žmonių prarado darbą, daug kas yra pasipiktinęs. Ir vidaus rinka, kaip ir pas, e, pasakyta pono Basutilio e, pranešime, šiuo metu taip pat išgyvena labai paradoksalų laiką. Stebime paradoksą, kad kad piliečiai, o dažnai tai yra nacionalistai, griebėsi nacionalizmo. Jie nori nacionalizmo. Tačiau kartu vidaus rinka ir yra ta priemonė, kuri padės, padės mums įveikti šią krizę. Jei ji veiks geriau, tuomet mums bus lengviau išbristi iš šios krizės. Ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas svarsto šį e, dokumentą ir mes taip pat turime ir bendrai, bendros rinkos aktą, jis buvo svarstamas ir čia. Ir mes, ponė pirmininkė, siūlome suteikti naują postumį mūsų vidaus rinkai, bet norime, kad ji būtų konkurencingesnė. Valstybių vyriausybių vadovai šią savaitę taip pat svarstys ir naują mūsų iniciatyvą. Ir aš manau, kad viešųjų finansų valdymas, tinkamas valdymas kartu su ekonominio augimu, vidaus rinkos rėmose Yra dalykai, kurie tarpusavį yra su, ne tik suderinami, bet ir kurie yra visiškai neįsivaizduojami vienas be kito. Ir ponas Pusitėlis pranešime puikiai paaiškino, kodėl mums reikalinga yra vidaus rinka tam, kad mes galėtume paskatinti augimą. Mes esame įsitikinę, kad mes galėsime geriau prekiauti, galėsime geriau investuoti ir savo vid, uh, uh, vidaus rinkoje mes galėsime surasti augimo šal, e, skatinimo priemonių. Pane pirmininkė, Europoje yra 500 milijonų žmonių, 20 milijonų įvairių įmonių ir be abejo jie yra visi verti to, kad būtų užbaigta kurti vidaus rinką. Mes pasiūlėme jau kelias priemonės, viena iš jų yra Solvit tinklas, EU Pilot. Ir taip pat turime ir Europos vartotojų centrą, ir Europos verslo ir inovacijų e, tinklą. Mes taip pat stengiamės vertinti tai, kas veikia ir, ir kas pasi, kokios priemonės pasiteisino, kurios ne. Ir tai ir yra vidaus rinkos suvestinė. Jos rezultatų, rezultatus skelbiame du kartus per, per metus ir ji padeda mums įvertinti realią situaciją kiekvienoje valstybėje narėje. Ir mums reikia, kad ši suvestinė būtų rengiama dar geriau, kad būtų dar geriau rinkami skaičiai ir kad mes galėtume Taip pat remintis šios suvesnės rezultatais padėti valstybėms narėms žengti toliau, kaip ir pasakyta pono Busurio pranešime. Be abejo, vidaus rinka nėra vienintelė mūsų priemonė. Krizė, apie kurią, krizė, apie kurią ką tik kalbėjau, kalbėjau parodė, kad uh, Kiekvienoje valstybė narėje yra tokių, šiokių tokių trūkumų ir todėl visi turime kartu pasistengti tam, kad surastume jėgų atsi, e, atsinaujinti. Ir to turėtume siekti e, skaidriai ir bendradarbiaudami ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis, tam, kad kiekvienais metais galėtume tinkamai vertinti, kaip veikia e, bendroji rinka. Ir praeitą kartą mes E, sužinojome paskutinius rezultatus vasario 27 dieną. Taip pat lauksim rezultatų ir e, birželį. Ir birželį taip pat įvyks Europos vadovų taryba. Ir taip pat bus kalbama apie vidaus rinką. Mes tai yra mes ir jūs, negalime renkti vis naujas taisyklės, nežinodami, ar tinkamai jos yra gyventinamos praktikoje. Tai būtų ne vien tuščias laiko švaistimas, bet ir tai būtų visiškai uh, duotų priešingą rezultatą nei tai, ko mes siekiame. Mes norime, kad mūsų piliečiai ir įmonės turėtų visas vidaus rinkos teikiamas galimybės. Štai todėl mes ir pasiūlėme bendro, bendra, bendros rinkos, rinkos aktą ir mes būtent dėl to ir pasiūlėme sumažinti, sumažinti toleruotiną neperkelimo maržą nuo 1 procento iki 1,1 procento. Nes kai kuriuose valstybėse, kaip ir sakė panas Busutilis, situacija yra sudėtingesnė nei kitur. Ir kartu su valstybėmis narėmis mes stebėsime, kaip joms seksis perkelti ES nuostatas savo nacionalinius teisynus. Aš dažnai vykstu į nacionalinės sostinės ir tenai daug kalbu apie tai, kad labai būtina perkelti ir vidaus rinkos direktyvos, ir paslaugų direktyvos, ir, paslau, ir kvalifikacijų pripažinimo direktyvos nuostatas. Ir aš stengiuosi bendrai e, tiesiogiai bendrauti su pareigūnais. Kiekvienoje valstybėje narėje, su tais pareigūnais, kurie yra atsakingi už visus šios klausimus, tam, kad galima būtų įžengti į priekį dar skubiau ir dar tvirtesniais žingsniais. Aš taip pat bendrauju su regiono atstovais, nes kiekviename regione yra taip pat savo ypatumų, veikia savo profsąjungos, savo uh, suinteresuoti subjektai, kurie taip pat turi savo interesų, kai kalbame apie vidaus rinką. Ir todėl aš reguliariai lankausi e, sostinėse. Visas turimos priemonės e, skirtos ir padėti piliečiams, ir informaciją jiems suteikti yra labai naudingos. Ir šios priemonės turėtų veikti aiškiai ir skaidriai, informacija turėtų būti teikiama labai aiškiu formatu. Ir manau, kad mes turime dar labiau konsoliduoti jau padarytą pažangą ir taip pat patobulinti jūsų Europos, Europos jums portalą ir taip pat sustiprinti ir Solvit tinklo veiklą. Tai yra tinklas, kuris leidžia spręsti vidaus rinkos problemas ir kuris veikia visose valstybės narėse. Taigi, ponius ir ponai, šiemet mes minėsime vidaus rinkos 20-asias metinės. Ir aš tikiuosi, kad mes būtent tokią ypatingą progą turėtume ne melancholiškai elgtis, bet turėtume d, v, v, tvirtais žingsniais žengti į priekį. geresnio bendros rinkos valdymo paktas taip pat yra labai svarbus, būtent jo dvasia turėtume vadovautis. Ir taryba, ir Europos parlamentas, ir be abejo Europos komisija, visi turėtume sutelkti jėgas tam, kad e, švesdami šį 20-metį galėtume pasinaudoti e, šią puikią progą tam, kad suteiktume vidaus rinkai naują pagreitį svarbu visiems sutelkti, sutelkti savo paėgas, tiek čia, tiek valstybėse narėse. Jūsų iniciatyva Krokovoje vyko vidaus rinkos forumas, labai sėkmingas. Ir spalio 12-17 dieną, kai mes minėsime vidaus rinkos 20 metį, turėtume turėti aiškesnę viziją, kaip galima būtų veikti kliūtis, kaip galima būtų kartu e, įgyvendinti tuos pasiūlymus, kurie išdėstyti vidaus rinkos akte. Taigi dabar turėsime nemažai padirbėti, bandami kurti vidaus rinką, tai yra mūsų prioritetas. Ir to tikisi iš mūsų, mūsų piliečiai. Kadangi, kaip aš jau minėjau, šiuo metu mes matome, kad protekcionizmas kelia galvą Europoje, o mums reikia augimo, konkurencingumo ir naujų darbo vietų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponui Busutėliui. Dėkuoju, ponui pir, e, komisijos nario. Dabar perėmė prie pasisakymų frakcijų vardu ir pirmasis kalbės apie tai frakcijos vardu Andrėjo Švab. Tris minutės. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, manau, kad mes visi sutarėme, kad vidaus rinka, kaip ką tik minėjo komisaras, neturėtų būti pirmoji krizės auka, kaip tik priešingai praėjus 20 metų po vieningos rinkos vidaus rinkos sukūrimą, mes turėtume daryti viską, kad ta rinka paklustų toms vieningoms taisyklėms, kurias mes visi rengėme. Todėl aš norėčiau padėkoti ponui Busutil už jo darbą e, ties šio pranešimu, nes vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra tarsi toks kasmestinis barometras, iš kurio galima suprasti, kokia yra vidaus rinkos situacija. Tačiau, gerbiami kolegos, praėjus 20 metų po vidaus rinkos įvedimo mes, naudodamiesi progą ir švesdami e, šį jubiliejų, turėtume užduoti savo klausimą, kas, ko pavyko pasiekti per tos 20 metų ir ką reiktų pagerinti, kas netai pavyko per tos 20 metų. Ir man atrodo, kad savo pranešime ponas Busutil E, aiškiai parodo, kokie yra vidaus rinkos trūkumai. Bendrai tariant, ko, trūksta skaidrumo. Iš principo yra du, e, dvi problemos įgyvendinant su vidaus rinka susijusius teisės aktus. Viena iš tų problemų yra tų, tų teisės aktų neįgyvendinimas ir taip pat yra tam tikri kriterijai, kuriu, kuriuos sugeba, kurių sugeba laikytis tik tai kelios valstybės narės bet esminis klausimas yra, kad iš tiesų būtų laikomasi ES teisės aktų dėl vidaus rinkos. Toliau antroji problema yra tai, kad tam tikri teisės aktai yra neteisingai įgyvendinami. Todėl aš noriu dar kartą pabrėžti, kad mums reikia daugiau skaidrumo. Ir jeigu ES teisės tarnyba mums tik pasako, kad E, sutarties pažeidimų e, procedūros vyksta už uždarų durų, tai mums nieko nepadeda. Mes norime e, viešos informacijos apie tai, kas neteisingai vykdoma valstybėse narėse ir taip pat norime išgirsti, kodėl valstybės narės staigiai nesiema veiksmų, jeigu Europos komisija ragina jų imtis. Todėl aš pritariu kolegai Busutil, kad būtų vykdoma greito e, pažeidimų tyrimo procedūra, e, pagreitinta procedūra. E, kalbant apie teisės aktus, o ypač apie direktyvus, dažnai netgi pati Europos komisija nežino, kaip buvo perkeltos ankstesnės direktyvos į ES teisę. Todėl mes jau seniai reikalaujame iš Europos komisijos, kad būtų parengta palyginamoji rezultatų lentelė, e, kalbant apie ES teisės aktų įgyvendinimus. Pavyzdžiui, mes turime tokią lentelę iš 2004 metų ir e, būtų bet ta, toje lentelėje yra tik tai naujų valstybių narių do, duomenys, o būtų gerai, kad ją būtų įtrauktos ir senųjų valstybių narių duomenys. Taigi tokių palyginamųjų lentelių labai reikia, manau, kad mūsų diskusijos tik prasideda ir aš aktyviai dalyvausiu juose. Dėkoju, ponė Švab. O dabar S ir D frakcijos vardu kalbės ponas Korėja de Campos. Keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos nariai. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Vidaus rinka padės mums geriau prekiauti, padidins mūsų bendrovių apyvartą, padės teikti daugiau paslaugų ir patikimų kokybiškų prekių mūsų piliečiams taip pat sukurs daugiau naujų darbo vietų ir padės geriau veikti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes nekalbame vien apie tai, kad e, mums reikia naujoviškų ir kūrybingų teisės aktų. Turime kalbėti ir apie tai, kad visus šios teisės aktus būtina teisingai perkelti į nacionalinius teisynus. Kartais valstybės narės viršyje dviejų metų nustatytę nuostatų perkelimo laikotarpį. O tai reiškia, kad vidaus rinka skirta mūsų piliečiams negali tinkamai funkcionuoti. Valstybės narės kartais perkelia nuostatas nelaiku arba neteisingai. Dėl to kyla įvairiausių nuostatų aiškinimo problemų. mums reikėtų parengti savotišką suvestinę apie tai, kokios priemonės yra geriau perkeliamas ar ne. Pono Grioš pranešime buvo daug pasakyta gerų minčių ir matome, kad kai kurios valstybės narės priešinasi kai kurioms mūsų pastangoms. Todėl ir komisija, ir mes ir nacionaliniai parlamentai turėtume paspausti valstybės narės e, dirbti geriau. Solvit tinklas taip pat yra labai svarbus. Ir dėja, tenka konstatuoti, kad jis dar ne visuomet tinkamai funkcionuoja. Solvit tinklui reikia tinkamo teisinio pagrindo. Tokio pagrindo, kuris leistų jam ir toliau uh, tinkamai plėtotis, atsižvelgiant į naujausius uždavinius. Komisija taip pat turėtų patobulinti ir pažeidimų tai tyrimo procedūrą. Pono Greš pranešime buvo kalbėta e, ir apie kitus pasiūlymus, kuriems buvo pritarta beje Krokovoje. Ir aš manau, kad būtent jo mintimis ir turėtume remtis e, dabar, kai galvome apie tai, kaip galima būtų užbaigti kurti vidaus rinką. Šią savaitę galima būtų pavadinti vidaus rinkos savaitę. Mes matėme nemažai labai svarbios pažangos, tačiau matome, kaip, kad kai kurioms valstybės narėms sekasi gan sunkiai. Krokovoje vykusime forume susitiko ir teisės kuriejai, ir suinteresuoti subjektai, ir piliečių atstovai, ir verslininkai. Buvo kalbėta apie tai, kaip turėtų funkcionuoti vidaus rinka, Turėtume tęsti šią patirtį tai ir atviriau kalbėti apie tai, kokias teisės ir e, suteikia vidaus rinka ir kokius privalumus jį mums e, gali duoti. Dėkoju pranešėjui. Už jo mintį sukurti atskirą vidaus rinkos e, priežiūrą skirtą pareigūną. Ir šis pareigūnas gavęs komisijos uh, pritarimą galėtų pradėti nagrinėti netinkamo perkelimo atvejus. Jis veiktų kaip savotiškas vidaus rinkos prokuroras. Tačiau ne, dar neaišku, kaip e, tokia įstaiga galė, ar toks pareigūnas galėtų veikti. Ir todėl galima tik apgailėstauti, kad e, pranešėjas nusprendė įtraukti šias nuostatas į pranešimą gan vėlai nes tai yra svarbus klausimas ir jam svarstyti ir apmastyti reikėtų skirti daugiau laiko. Ačiū ponui Korėjo de Kampos ir dabar Alde frakcijos vardu pasisakys ponas Hatsimarkakis. E, penkios pusę minutės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas pranešėjau, gerbiamas komisarė. Alde frakcijos vardu noriu pasakyti, jog sveikiname kolegos Busutil pranešimą. Tai tik dar vienas įrodymas to, kaip svarbu yra, kad Europos parlamentas apie šios dalykus kalbėtų. Dėl to dėkoju ponui Busutil už tikrai labai puikiai subalansuotą pranešimą. Tema kaip niekad aktuali, nes e, šalia įgyvendinimo aspektų, tų dalykų, e, kurie mums rūpėjo prieš 20 metų, steigiant vidaus rinką ir kuriuos laikėme varikliu ES ūkio, matome, kad yra taip pat ir daug nesubalansuotumo Ir tai pasakytina pavyzdžiui apie įvairių balansų deficitų susidarimą. Matome, kad krizė mus smarkiai paveikė. Ir vidaus rinkai kyla didžiulė grėsmė prarasti savo legitimumą, savo teisėtumą. Ji praranda savo kaip ES ūkio variklio poveikį. Ir dėl to turėtumėm 20 metų jubiliejaus sukakties progą um, skirti šiams problemams kiek manoma daugiau dėmesio. Rezultatų suvestinė galėtų būti tas instrumentas, kuris parodytų e, kiek manoma anksčiau įvairius vidaus rinkos veikimo trūkumus. Tai būtų pirmas didelis žingsnis geriau suderintos e, ekonomikos link. Dėl to sveikinu e, komisijos mintį kasmet išleisti rezultatų suvestinę. Viena vertus, negalime leisti, kad um, ūkiai kuriuom, kuriems buvo padėta įvairių reformų metu, e, tie ūkiai neturėtų būti baudžiami. Lygiai taip pat ir patiems geriausiams ūkiams ar ekonomikoms e, neturėtų e, būti liepiama pirkti prekes iš tų valstybių narių, kurių ekonomikos galbūt netaip e, gerai veikia. Reikia realistiškų e, įgyvendinimo tikslių, tikslų, kas yra ir pasakyta pranešimo tekste. Reikia taip pat ir sparčiau viską įgyvendinti. 2011 m. gegužės mėnesį valstybės narės paprastai vidutiniškai 5,5 mėnesio užtrukdavo įgyvendindamos šiuos teisės aktus, dabar tas laikotarpis vėlėjo iki 8 mėnesių, taigi reikia būtinai ir čia taisyti klaidas ir pasiekti tinkamą pusiausvyrą. Taigi išvada yra tokia, kad valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, daugiau ryšto gyvendinamos ES teisės aktus. Taip pat reikia konstatuoti ir tai, kad per 20 metų vidaus rinkos veikimo matome, e, kad vis daugiau gilėja spragos e, netitikimai tarp valstybių narių. Ir didžiulis atotrukis yra tarp e, silpniausių ir stipriausių ekonomikų. Ir žemų palūkanų um, politika iš tikrųjų tik dar labiau sustiprino tą efektą. Taip pat labai pasitikėjome vidaus rinkos um, teigiamais aspektais, bet pamiršome tai, kad nebūtinai visos problemos yra išgyvendinamos per vidaus rinkos aspektus. Turime pakreipti šitas tendencijas kitą linkme. Ir, ponė komisarė, manau, kad rezultatų suvestinė yra tikrai puikia priemonė tą padaryti. 20 metų jubiliejus yra puikia proga susimastyti apie labiau subalansuotą koncepciją, apie balanso deficitų mažinimą, taip pat apie galbūt ir regioninio poveikio priemonės, nes tik taip mes e, pagelbėsime atokiausiams ES regionams, ypatingai ES pietuose esantiems regionams perteklius šiaurės regione ir deficitas pietų regione labai smarkiai skiriasi ir tas spraga vis labiau gilėja, todėl reikėtų imtis šio klausimo sprendimo. Vidaus rinkos rezultatų suvestinė galėtų būti puikus išeities taškas tam, tačiau neturėtų būti naudojamas netinkamai turime galvoti apie vidaus rinkos tinkamą veikimą ir išnaudoti 20 metų jubiliejų kaip progą tą padaryti. Ir dirbti turime visi kartu. Dėkoju, ponė Hatsimarkakis. Ir dabar ECR frakcijos vardu kalbės ponė Julie Gerling. Dvi minutės. You, Dėkoju, ponė Pirinkė. Mano frakcija pritarė šiam pranešimui. Visiems tikriausiai yra žinoma, kad mes ne visuomet entuziastingai sutinkame šio parlamento pasiūlymus, tačiau vidaus rinka yra tas rytis, kurioje mes galime džiaugtis bendrų darbų. Ir mes džiaugiamės tuo, kad mes bandome sutelkti jėgas tam, kad baigtume kurti vidaus rinką. Įmonės ir vartotojai, štai kam bus naudinga gerai funkcionuojanti vidaus rinka. Ir būtent šiandien, kai išgyvename ekonominius sunkumus, tai yra labai aktuolus uždavinys. Mes matome, kad sunku yra e, eksportuoti, tačiau negalime pamiršti rytos rinkos e, problemų. Be abejo, kurti vidaus rinką piliečiams ir įmonėms nereiškia, kad vien reikia kurti teis, gerus teisės aktus būtina užtikrinti, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami ir kad tinkamai bendradarbiautų atitinkamos nacionalinės įstaigos. Be tokio koordinuoto darbo nei įmonės, nei piliečiai negalės pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Mano frakcija pritarė e, komisijos pastangoms ir ypač komisijos nario pono Barnie e, pastangoms pagerinti valstybių narių teikiamos informacijos kokybę. Mes taip pat manome, kad mums reikėtų reikalauti, kad būtų geriau įgyventinami vidaus rinkos e, teisės aktų nuostatus ir kad geriau, geriau ir greičiau būtų tyriami visi pažeidimai. Tų, kam prašiausiai sekasi įvardėjimas, e, yra labai sudėtingas dalykas politikoje, tačiau jis yra reikalingas, lygiai taip pat kaip ir būtina yra pabrėžti ir atkreipti visų dėmesį tai, kam geriausiai sekasi. Uh, Būtina taip pat daugiau stengtis, kad būtų kuriama ir skaitmeninė vidaus rinka, ypač tai būtų aktualu e, elektroninių mokėjimų srityje. Taip pat norime, kad valstybės narės taip pat suaktyvintų savo pastangas ir pasiūlytų naujų e, minčių. To reikia e, mums skubiai ir reikia jau dabar. Ir tik tuomet, minėdami vidaus rinkos 20-metį, galėsime pasakyti, kad vidaus rinka yra ES karūnas didžiausias deimantas. Slipta. Dėkoju dabar ponas Paška, FD pra, frakcijos vardu 2,5 minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, šiemet mes minėsime 20-metį vidaus rinkos ir dėl to reikia nepamiršti, kad tai yra svarbus instrumentas, kuris skatina ES e ūkio augimą. Norėčiau pabrėžti, kad ponas Busutil yra teisus savo pranešime, pabrėždamas vidaus rinkos naudą e, gyventojams ir įmonėms, tačiau reikia taip pat kalbėti apie tai, kad dar nėra iki galo įgyvendinta vidaus rinka ir taip pat reikia papildomų priemonių, kurios padėtų geriau perkelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę ir e, paskatintų ES įmonės e, geriau pasinaudoti įvairiais vidaus rinkos mechanizmais, pavyzdžiui, kaip Solvi tinklu ir, e, pavyzdžiui, įdarbinimo tinklu, e, jo, e, jūsų Europos tinklu ir panašiais, panašiomis priemonėmis. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų užtikrinta prieiga prie vidaus rinkos individualiems projektams. Norėčiau pabrėžti, kad Slovakijo, Slovakijoje nuolat visuomenė informuojama apie rinkos vystimosių ir apie kokybės bei sveikatos e, reikalavimus keliamiems produktams. Buvo tam tikrų nusižengimų e, keulienos ir paukštienos sektoriuje praėjusiais metais. E, taip pat norėčiau priminti tą faktą, kad e, Lenkijoje keliams naudojama druska buvo nu, pardavinėjama kaip maistinė druska. Tai yra taip pat ženklus e, pažeidimas. Taip pat e, nepamirškime tokio atvejo, kai vištiena iš Slovakijos buvo importuojama į Prancūziją ir toje vištienoje buvo tam tikrų medžiagų, kurių neturėtų būti mėsoje. Taigi yra daug tokių atvejų, pavyzdžiui, kaip ir įvairios dripsnių pakuotės, kurios pažeidžia įvairias taisyklės. Taigi yra vis daugiau produktų, kurie netitinka vidaus rinkos taisyklių ir norėdami pagerinti vidaus rinkos kūrimą, užbaigti jį, mes turėtume taip pat gerinti įvairias priemonės pagal kurias, ir, ir kriterijus, pagal kuriuos produktai patenka į vidaus rinką. Dėkoju. Dabar ponas Gustafsen, GUNGL frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau čia nesakyti kažkokių pagirų vidaus rinkai, kaip tik norėčiau pabrėžti tam tikrus trūkumus. Kalbant apie vidaus rinką, jos esmė būtų, kad prekės galėtų laisvai judėti ir tai turėtų duoti naudos ES piliečiams. Bet ES vis didėja nedarbas, didėja atotrukis tarp turtingųjų ir e, neturtingųjų, taigi mums reikia e, labiau užtikrinti lygias teisės visų gyventojų, e, lygias turtingųjų ir neturtingųjų teisės. Taigi mums reikia tvaro, kažkokios tvarios priemonės, kuri padėtų mm, siekti subalansuotos vidaus rinkos. Mums reikia naujos ekonomikos politikos, kuri būtų žalia, kuri, kuri dėmesio centre matytų žmogų. Todėl reikia pabrėžti, kad ES turėtų turėti tiesioginį kontaktą su vartotojais. E, tokios frazės yra e, puikios, yra svarbu skatinti piliečių aktyvumą, moterų aktyvumą. e, tokius, e, tokius biurus, kuriuose piliečiai galėtų laisvai pasakyti, ką jie mano apie Europos Sąjungą, e, nes e, Europos Sąjungos politikos centre turėtų būti žmogus ir aplinka, o ne didžiųjų įmonių interesai. Dabartinė vidaus rinka e, tarsi atsitvėrė sieną nuo aplinkos. E, E, dauguma žmonių, kurie iš pietų nori atvykti į, į Europos Sąjungą, žūsta viduržėmio jūros e, vandenyse. Ponas Obermajer. 20 metų jau egzistuoja vidaus rinka ir be abejo pranašumų dėl to ES piliečiai turėjo, bet norint išsemti visą potencialą, reikėtų kiek įmanoma geriau identifikuoti vidaus rinkos veikimo problemas. Ir Solvit be abejo yra viena iš svarbių tą daryti leidžiančių priemonių. E, viskas turėtų vykti veiksmingai ir greitai, tačiau neretai informacijos centruose trūksta personalo išteklių ir dėl to yra puikia mintis steigti bendrą ES agentūrą. Bet ES, dar, ES piliečiai dar nėra įsitikinę iki galo e, jos steigimo būtinybę. Taip pat reiktų paminėti ir statybų e, sektorių, kai neretai dirbama neva savarankiškai kitose valstybėse narėse ir taip yra pažeidžiami vidaus rinkos principai. Nuo 10 tūkstančių iki 17 tūkstančių tokių neva savarankiškai dirbančių um, asmenų iš um, šio sektoriaus uh, dirba ir reikėtų spręsti būtinai šią problemą, kadangi rezultatas, kuris yra pasiekiamas, nėra tas, kokio siekėme anksčiau. Neturėtų būti taip, kad darbuotojai nukentėtų dėl vidaus rinkos principų taikymo. Dabar periname prie kitų kalbėtojų ir pirmiausiai ponas Baldasarė, dvi minutės. Grazie, prezidente, gentile komisija. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš remiu pagrindinius pono Busutilio pranešimo akcentus ir taip pat norėčiau plenarnės sesijos dalyviams um, pasakyti, jog turėtumėm balsuoti už šį pranešimą, kad būtų aiškus mūsų nusistatymas dėl strateginės krypties vidaus rinkos formavimo. Tai leis mums pasiūsti aišku signalą valstybėms narėms. Naujausi rezultatų suvestinės duomenys rodo, kaip valstybės narės vis mažiau įgyvendina e, tinkamai valstyb, e, ES teisės aktus. Dėl to šiuo aspektu tikrai sutinku ir su kitais kolegomis, kad reikia daugiau spaudimo daryti, taip pat ir tinkamiau vykdyti pažeidimų procedūras. Ir taip pat reikia būtinai kalbėti ir apie solvit priemonės tinkamą taikymą. Išvelgčiau ir problemų subsidiarumo principo taikymo srityje, jeigu teisinis pagrindas bus pernelyg formalus ar perdėtai įformintas. Taigi reikėtų, kad komisija atidžiai, kruopščiai peržiūrėtų visus įmanomus sprendimus, kad veiksmingai galėtų veikti tinklapis ir kad visas procesas neįstriktų dar pačių pradinių etapų mm, eigos metu. Europos parlamentas beje turi įvairių įgaliojimų ES mm, veikimo kontekste ir dėl to yra labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą su nacionaliniais uh, centrais, su nacionalinėmis institucijomis ir reikalauti, kad būtų tinkamai įvertintos bendradarbiavimo galimybės. Dėkoju. Ačiū. Ponui Baldasarė, toliau ponė Vailer. Trys minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Praėjusią savaitę uh, dalyvavau viename bendrame Vokietijos ir Prancūzijos renginyje ir kaip tik sakiau kalbą dėl vidaus rinkos, apie vidaus rinkos 20-metį. Buvo įdomu, kaip reagavo renginio svečiai. Jiems visiems atrodė, kad vidaus rinka yra savaime suprantamas dalykas, o tai yra gerai. Keturios pagrindinės laisvės yra ES esmė ir manau, kad mes, Europos parlamentas, turėtume bandyti kovoti su bandymais kurti naujas kliūtis. Pavyzdžiui, e, su tokiamis kliūtimis, kurias bando e, įvesti Prancūzija ir Vokietija, nes piliečių judėjimas, laisvas judėjimas mums yra nemažiau svarbus kaip prekių e, laisvas judėjimas. Simono Busutilo pranešimas yra tikrai labai geras, vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra puikia priemonė, pagal kurią galima konstatuoti, ar nacionalinės vyriausybės iš tiesų laikosi ES teisės aktų ir ar e, kovoja su tam tikrais trūkumais, kai buvo sutarta taryboje. Mes norime, kad vidaus rinka būtų supaprastinta, norime, kad MVI turėtų geresnę prieigą prie vidaus rinkos ir norime, kad vidaus rinka duotų naudos visiems ES piliečiams. E, iš tiesų, vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimas e, nepriklauso nuo valstybės narės dydžio. Matome, kad pavyzdžiui, Maltai pavyko pasiekti gerų rezultatų, Belgijai pavyzdžiui, priešingai nepavyko pasiekti gerų rezultatų. E, norėčiau taip pat pasakyti, kad e, mes kėlėme tam tikrus kitus reikalavimus, pavyzdžiui, 18 straipsnėje dėl viešumo, 24 straipsnėje dėl palyginamųjų lentelių, 21 straipsnėje dėl Europos teisingumo teismo greitesnio darbo. Manau, kad ir toliau turėtume iškristalizuoti šiuos pasiūlymus. Socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau pabrėžti kelis aspektus. Visų pirma, reikia gerai e, įgyvendinti teisės aktus, e, tačiau kita vertus tas įgyvendinimas įgyvenimas neturi būti pernelik silpnas. Pone Hatsimarkakį, jeigu jūs mūsų paklausytumėte, tai pasakyčiau, kad e, kaip tik Vokietijos liberalai stengiasi pakeisti mokėjimo, mokėjimų e, direktyvą, o tai nėra geras dalykas. Toliau kitas svarbus aspektas e, - vidaus rinka gali prisidėti prie e, kovos su krize, nes jį prisideda prie ūkio augimo ir kūrė darbo vietas. Taip pat ji prisideda prie socialinės darbuotojų apsaugos, bet kol kas šiame pranešime apie tai nekalbama ir tai yra vienintelis dalykas, kurį mes kritikuojame. Šiame pranešime trūksta socialinės sanglaudos ne, ir mes teiksime pakeitimą dėl to, nes mes turime geras tradicijas socialinės sanglaudos. Norėčiau pacituoti poną Delorą, kuris sakė, kad e, Vidaus rinka e, dirba pagal tris principus - konkurencija, solidarumas ir bendradarbiavimas. Dėkoju, ponia Vailer. Toliau, ponas Suber. Pone Suber, pusantros minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Šie pranešimas svarstome svarbių laikų ir jame patikta yra nemažai įdomių minčių. Pavyzdžiui, yra pasakyta, kad vidaus rinka yra geriausia priemonė ekonominiai kriziai veikti bei mūsų konkurencingumui sustiprinti. Geros mintis, tačiau jos yra labiausiai naudingos dideliam kapitalui ir didelėms įmonėms. Šie pasiūlymai visiškai neatsižvelgia tai, kaip sekasi gyventi realiems žmonėms, ypač tokiausiose regionuose, ir e, šalyse. O būtent šie asmenys susiduria su didžiausiais sunkumais. Ir žinome, kad vidaus rinka prisidėjo prie to, kad šie sunkumai atsirado. Dereguli, deregul, e, dereguliavimas, privatizavimas. Visi šie dalykai da, e, sumažino da, darbo žmonių pajėgumus, sunaikino jų darbo vietas Ir dabar šie žmonės yra e, priklausomi nuo trečiųjų šalių. Bendrovės, ypač mažos ir vidutinės, užsidaro. Tūkstančiai žmonių praranda darbą. Socialinės atskirtis nuolatos didėja. Taip pat nukenčia ir darbo santykiai, transporto, telekomunikacijos, pašto ir kitos svarbiausios viešusios paslaugos Štai kas nukentėjo nuo krizės. Didžiojo kapitalo atstovams visiškai nerūpi, kaip gyvena paprasti žmonės. Šie žmonės kovoja už savo socialinės ekonominės teisės ir jie nori, kad mūsų politika būtų visiškai kitokia, nei yra šiandien. Ačiū ponė Zuber, pono Segėti nematau salėje, dėl to žodis teikimas ponai Galpelts. Trys minutės, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Busutil už jo pranešimą. Ne tik dėl to, kad e, tai padaryti būtų tiesiog mandagu, bet dar ir dėl to, kad labai puikiai vertino pranešimo turinį. Čia yra pabrėžiama solvit priemonės reikšmė, taip pat e, būtinybė sukurti daugiau skaidrumo, įvertinti aiškiau savo užduotis ir sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad vidaus rinka, aišku, turi jau labai e, ilgą e, išsame istoriją, bet nepaisant to dar neveikia vidaus rinka tinkamai. ES piliečiams vidaus rinka turėtų teikti kiek įmanoma daugiau pranašumų ir būtent visiems e, vidaus rinkos dalyviams jie turėtų būti juntami. Rezultatų suvestinėje parodytos teigiamos tendencijos ir tai yra gerai, bet tai nereiškia, kad dabar galime um, sudėti rankas. Turime apsidaryti aplinkui, įvertinti tas sritis, kuriuose yra dar trūkumų, įvairių deficitų ir turime pašalinti e, tuos trūkumus kiek įmanoma greičiau pranešimas į tuos dalykus atkreipia dėmesį ir taip pat parodo, kad neturėtumėm pernelyg leistis į detalės, e, neturėtumėm užsimerkti prieš pačias svarbiausias problemas. Ir čia norėčiau paminėti keletą dalykų, kaip kad pavyzdžiui viešųjų pirkimų srity. Jie sudaro 15-20 procentų ES BVP. Ir jeigu čia tinkamai gyvendinsime ES teisės aktus, reikš, kad labai daug išteklių sutaupysime ateityje. Taip pat reikėtų paminėti ir tai, kad ES konkurencinga taps tada, kai be labai griežtos fiskalinės politikos vykdymo taip pat skirsime pakankamai dėmesio ir tam, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai. Manau, kad judame teisinga linkme, bet taip pat privalome uh, suprasti ir tai, kad teisės aktų įgyvendinimas e, ne visada pakankamas. Ir tikrai neužtenka vien tik kalbėti apie skaidrumo trūkumą. Reikia vienos bendros um, informaciją teikiančios vietos ar informacijos centro ES. Taip pat reikėtų pašalinti įvairius formalumus turime įgyvendinti būtinai teisės aktus ir būtent taip, kad tai atitiktų ES piliečių lūkesčius ir kurtų papildomas e, darbo vietas. Aš manau, kad rezultatų suvestinės skirtos ne tam, kad tiesiog padėtumėm paukščiuką ir sakytume, štai atlikome vieną ar kitą užduotį. Mes turime įvertinti viską, kas buvo padaryta ir aš manau, kad daugelį valstybių narių galima pagirti už jų nuveiktus darbus, tačiau dar kitos tikrai turi pasitemti. Ačiū ir toliau um, ponas Koferatai. Signor komisario. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, mes visi esame tikri, kad vidaus rinka yra labai svarbi ES ūkiui ir minint vidaus rinkos egzistavimo 20-metį svarbu pabrėžti, kad mes esame įsitikinę, kad būtent vidaus rinka gali sukurti potencialą, kuri gali tikrai prisidėti prie e, atskirų valstybių narių augimo. Taigi dėl šios priežasties mums reikia vidaus rinkos e, ir mes pritarėme jūsų pozicijai, tačiau reikia dar pabrėžti keletą aspektų, apie kuriuos jūs užsiminėte. Aš pats e, palaikau vidaus rinką, tačiau krizė tarsi įtakoja tai, kad daugelis piliečių ima abejoti vidaus rinką. Todėl manau, kad mes turime koncentruotis į augimą, tai turėtų būti esminis prioritetas ir dažnai mūsų posėdžiuose pabrėžiama, kad be augimo e, mūsų darbas čia būtų žymiai sudėtingesnis. Šio krizės laikotarpiu e, paaiškėjo tam tikrų kitų neigiamų pasiekmių vidaus rinkai. Kai kurios valstybės narės turi tą. E, laikytis tų direktyvų, tų teisės aktų, kuriuos priemė ES institucijos. Kai kurios valstybės narės dėlse tą padaryti, jos vėluoja, kitos iš vis neįgyvendina. Tai nežinau, ar tai yra net pasirinkta neteisinga politika. Toliau Kitas dalykas, kad įgyvendant teisės aktus, tas teisės aktas tarsi yra keičiamas, e, jis kitaip interpretuojamas ir Tokiu būdu nusistat, nusistatomos visai kitos vertės. Tačiau pasigilinus į tai, kaip vyksta e, teisės aktų įgyvendinimas, galima susidaryti įspūdis, kad kai kada bandoma išteklius e, panaudoti taip, kad e, jie tiesiog yra švaistomi. Taigi mes turime stiprinti vidaus rinką ir kalbėdamas apie stiprinimą aš taip pat kalbu ir apie sankcijas. Turime taikyti sankcijas, jeigu yra nesilaikoma primtų sprendimų arba yra neteisingai gyvendinami teisės aktai. Aš suprantu, kad yra sudėtinga sukurti kažkokį teisinį pagrindą, tačiau be to nebus įmanoma įgyvendinti e, vidaus rinkos. E, norėčiau kreiptis į pranešę, aš suprantu, kad dabar mes išgyvename sunku laikotarpį dėl krizės, tačiau nesuprantu, kodėl yra e, sakoma, kad vidaus rinkos rezultatų suvestinė gali čia padėti. Manau, kad mes turime skatinti greitą veikimą Dėkoju toliau ponė Vertman pusantros minutės, dėkoju ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiuo metu visur ES galime pajusti krizę, ekonominę krizę ir norint kalbėti apie ūkio augimą, mes turėtume ypatingą dėmesį kreipti į vidaus rinką, tai yra svarbiausia priemonė, tai turėtų būti vidaus rinka skirta piliečiams ir įmonėms. Todėl reikia ryšio tarp nacionalinių institucijų ir įmonių. Ir manau, kad būtent tos nacionalinės institucijos turėtų aktyviau veikti ir stengtis laiku ir teisingai gyvendinti es teisės aktus. Valstybės narės turi laikyti savo įsipareigojimų. Skaidrumo ir efektyvumo labai reikia šiame procese. Piliečiams ir e, įmonėms reiktų teikti aiškiai informaciją. Solvit tinklas prie to prisideda. Norėčiau padėkoti ponui Busitul už puikų pranešimą. Ačiū. Ačiū ir dabar žodis suteikiamas dar kartą ponui Švab. Tris minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimi ponios ir ponai, kolegos. Aš vis dėlto esu nustebintas kai kurių pasisakymų diskusijos metu. Pavyzdžiui, ponas Gustafsonas iš GUNGL frakcijos sakė, kad vidaus rinka e, tik nuskurdino ES piliečius ir pasarnavo tik didžiausiams įmonėms ir koncernams. Tačiau reikia pasakyti, kad, e, pavyzdžiui, mano rinkiminėje apylinkėje net nėra didžiųjų koncernų jokių įsisteigusių ir yra tiesiog labai daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios tikrai m, mm, naudojasi vidaus rinkos pranašumais. Be vidaus rinkos tikrai nebūtų buvę sukurta tokių pardavimo galimybių joms. Dėl to manau, kad e, toks požiūris yra tikrai netinkamas. Toliau buvo sakyta, jog e, mokėjimų e, direktyva ir Vokietijoje stringa ir jos įgyvendinimas stringas, bet turiu kolegiai pasakyti, kad ir Vokietijoje privalome būtinai stebėti procesus atidžiai ir užtikrinti tai, kad ES e, tarybos, kaip teisės aktų leidėjo, teisės aktai būtų gyvendinami ir Vokietijoje tinkamai. Taip pat dar šioje diskusijoje labai nedaug buvo kalbėta apie dar vieną dalyką, kurį paminė ponas Busutilis savo pranešime. Jeigu kalbėsime tik apie reglamentus, apie teisės aktus ir komisija kaip tik apie tai jau yra užsiminusi, kaip būtų galima reglamentu formuluoti vidaus rinkos politiką, tai sukursime galbūt geresnį įgyvendinimą, tačiau teisės principų e, taikymas e, taps sudėtingesnis ir dėl to turėtumėm kreipti kiek įmanoma daugiau dėmesio įgyvendinimo trūkumų šalinimą. Dėl to, ponia komisarė Barnie, norėčiau priminti Jums, kad EPP frakcija tikrai labai atidžiai um, stengsis įvertinti tai, kuriuose srityse galima pasinaudoti direktyvos nuostatomis, o kuriuose srityse labiau tiktų reglamentas tam, kad pasiektumėm kiek įmanoma geresnių rezultatų vidaus rinkoje. Ačiū. Dėkoju ponui Švab. Dabar kalbės ponė Šaldemozė. Tris minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Kai buvau jauna, prieš 20 metų, tikrai nelabai žavėjausi vidaus rinkos įvedimu, nes maniau, kad kapitalas nepasitarnaus žmonėms ir piliečiams, o tik tai įmonėms. Tačiau dabar esu pakeitusi nuomonę dėl vidaus rinkos ir tikrai matau, kad ji veikia ir kad ji yra ES ekonomikos varomoji jėga. Vidaus rinka prasidėjo prie augimo didinimo, darbo vietų kūrimo, gerovės didinimo ES piliečiams. Tačiau taip pat labai svarbu užtikrinti, kad tie dalykai būtų išsaugoti ir ateityje. Dėl to e, turime rūpintis tinkamai veikiančią vidaus rinką ir dar geriau veikiančią vidaus rinką. Tai reiškia, kad turime daryti daugiau negu kad iki šiol. Iš tiesų, labai Nepriimtina yra tai, kad tarybos atstovai nesiklauso šių debatų, nes būtent tarybos atstovai taip pat e, turi prisijimti nemažą atsakomybę dėl to, kad tinkamai būtų įgyvendinami teisės aktai viso Europos Sąjungoje. Ir ponas Busutilis jau pasakė, kad kai kurioms valstybėms narėms tą daryti puikiai pavyksta. O jeigu visos valstybės narės elgtųsi taip kaip Malta, tuomet vidaus rinka veiktų tikrai sklandžiai. Taigi aš manyčiau, kad Svarbiausia yra tai, kad valstybių narių ryštas būtų didinamas, nes turime dėti daugiau pastangų į šios dalykus. Jeigu tą pasieksime, tuomet mm, vidaus rinka veiks, o antraip tiesiog prarasime tiek įmonių, tiek piliečių pasitikėjimą mumis. Jau dabar juk yra juokaujama apie ūkininkus, kurie įrengia naujus um, narvus um, savo laikomoms vištoms ir kad tai iš tikrųjų tik tai reiškia, jog ES turime daugiau narvų. Ir visiškai nesirūpinama yra tuo metu ES piliečių e, sveikata ar kitais e, hygienos standartais. Taip pat yra e, daug nepasitenkinimo dėl to, kad darbuotojams sunku dalyvauti lygio konkurencijoje dėl to, kad įstaigos nepakankamai sąlygų užtikrina ir nepakankamai sklandžiai dirba. Dėl to turėtumėm galvoti apie tai, kaip parodyti, kad vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra būtent ta priemonė, kurie identifikuoja tinkamai problemas ir leidžia jas spręsti. Taip pat aš esu už tai, kad būtų įvedama paspartinta skubi problemų sprendimo procedūra toms valstybėms narėms, kurios, įvairius, kurios padaro įvairius pažeidimus. Neretai procedūros tikrai yra vilkinamos ir vyksta nepakankamai sparčiai. Bet komisijos narys Barnie jau minėjo, kad yra ir atitinkama darbo grupė įsteigta, kuri lankosi įvairiose valstybėse narėse ir stengiasi padėti valstybėms narėms įgyvendinti teisės aktus. Dėkoju už šias pastangas, bet manau, kad dar tikrai daug galime nuveikti papildomai. Ir Yra labai svarbu parodyti piliečiams, kad vidaus rinka um, yra skirta jiems, o ne pirkščiai. Ačiū poniai Šaldemūzė. Pono Mitchell nematau salėje, dėl to suteiksiu žodį ponui Repo. Tris minutės. E, arvoisa e, puhemies, rauha ja... E, Pone pirmininkė, taika ir socialinis teisingumas. Tai yra ko siekia Europos Sąjunga, plėtodama savo bendradarbiavimą. Tam, kad šie dalykai tinkamai funkcionuotų, mums reikia gerai funkcionuojančios dar uh, vidaus rinkos. Europos Sąjunga suteikia nemažai galimybių, tačiau gali būti, kad mes patys ir tas galimybės ir panaikinsime pranešime išsakoma nuomonė dėl labai svarbaus klausimo. Tai yra dėl ES teisės perkelimo į nacionalinius teisynus. Žinome, kad nemažai valstybių narių dar netinkamai įgyvendina įvairiausias direktyvas ir teisės aktus arba vėluoja juos įgyvendinti. Tai yra itin aktualu mokesčių ir aplinkosaugos sritise. Kai teisės aktai yra perkeliami neteisingai, Dėl to nukenčia ne vien ta valstybė narė, kuri tai padarė, bet tai kenkia ir kitoms valstybėms narėms. Jei mes norime stiprinti solidarumą ir stiprinti mūsų ekonominį augimą, privalome užtikrinti, kad e, teisės aktai būtų perkeliami kuo skubiau. Jei valstybės narės pavyzdžiui, nenori perkelti kai kurių teisės nuostatų susijusių su aplinkosauga ar su mokesčiais, kaip tuomet ES galės kada nors pasiekti Europą 2020 strategijoje nurodytus tikslus, kaip mes galėsime sukurti konkurencingą ir energetinių požiūrių taupų ūkį. Kalbame ne vien apie mūsų konkurencingumą, bet ir apie uh, patikimumą bei apie ES piliečių teisės. Kaip mes galime tik reikalauti, kad piliečiai patikėtų, kad mes esame pasiryžę užbaigti kurti vidaus rinką, jei tie, kas priima sprendimus, tai yra valstybės narės, nerodo jokios valios e, to siekti. Nepamirškime, kad vidaus rinka būtų naudinga mūsų piliečiams ir mažoms vidutinėms įmonėms. Todėl mes turime įsiterpti ir turime aiškiai pasakyti, kad visiškai yra neprimtina tai, kad kai kurios valstybės narės neperkelia ES nuostatų, kadangi dėl jų netinkamo elgesio yra skaldoma vidaus rinka. Turime kalbėti apie moralę, apie etikinius dalykus. Ir turime atvirai paklausti, ar visos valstybės narės iš tikrųjų yra pasiryžusios siekti bendrų ES tikslų. Dėkuoju toliau, ponas Talodžan, dvi su pusė minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Busutil su šiuo pranešimu, kurį jis rengia savo iniciatyvą. Vidaus rinka yra tas rytis, kurioje visos valstybės narės be jokių išim, išimčių e, sutarė, kad tai yra didžiulis privalumas ES, taip pat didžiulis privalumas ūkio augimui ir darbo vietų kūrimui. Tačiau, kad gerai veiktų vidaus rinka, reikia, kad valstybės narės įgyvendintų savo ar perkeltų į savo teisę ES e teisės aktus. E, ir nors jau pasiekta pažangos šioje srityje, yra daug valstybių narių, kurios atsilieka, e, kalbant apie teisės aktų perkelimą. Toliau kita sąlyga yra, kad tie teisės aktai būtų perkeliami teisingai. Šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad pirmoji kliūtis yra tai, kad e, kai yra rengiami teisės aktai, kai prasideda trilogo dėrybos tarp Europos parlamento tarybos ir, ir komisijos, mes e, matome, kad e, kai kurios valstybės narės nepalaiko idėjos, kad būtų teikiamos rezultatų suvestinės dėl ES teisės aktų perkelimo į, į nacionalinę teisę. Nes būtent tos tokios palyginamosios lentelės galėtų būti pirmasis žingsnis, kurį reiktų žengti, e, norint tinkamai įvertinti, e, kaip ES teisės aktai yra perkeliami į nacionalinę teisę. Dėl manau, kad mes turėtume e, priimti tokią taisyklę, patvirtinti taisyklę, kad visi ES teisės aktai turėtų būti papildyti tokiamis palyginamosiomis lentelėmis. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar ponia Rapti, trys minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti savo bičiuliui Simon Busutil už uh, tai, kad jis parengė puikų pranešimą. Iš tiesų buvau pasirengusi kitą e, kalbą, bet dabar noriu pasakyti visai kitus dalykus. Taip atsitiko dėl to, kad sužinau, kad buvo pateiktas pakeitimas, o tas pakeitimas e, visiškai pakeičia visą atmosferą ir visą pranešimą. E, E, Graikijoje yra tokia garsi daina, kurioje yra kalbama apie tai, kas prasideda labai gražiai, baigėsi skausmu. Ir būtent šitas pakeitimas man primena e, šitą dainą. Nes, Simonai, tavo pranešimas prasidėjo taip puikiai, tai buvo puikus tekstas, e, kurį buvo pasirengę palaikyti beveik visi kolegos. Komisijoje, komitete už jį buvo nubalsuota vienbalsiai, tačiau dėja. E, tai nepasibaigs labai gerai dėl to, kad e, e, vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra susijusi ne su skaičiais. E, čia reikia kalbėti apie žmonės, apie ES piliečius. Ir būtent apie ES piliečius išgyvenančius krizę. O Europos parlamentas nuolat diskutuoja, aptarinėja įvairias problemas, inicijuoja teisės aktus ir tarsi viską daro e, piliečių labui. Parlamentas e, bando tą daryti gyvai diskusijose ir būtent tos gyvos diskusijos, tas tikrasis gyvenimas mus ir domina, o vidaus rinkos rezultatų suvestinė rodo, ar kiekviena atskira valstybė narė teisingai įgyvendinta ES teisės aktus ir ar teisingai juos taiko savo šalyje. Žinome, kad yra valstybių narių, kurios atsilieka, visi sutarėme dėl to, kad tos, to, tos valstybės narės turėtų kažkaip būti baudžiamos. E, tačiau prieš pradedant kalbėti apie bausmes, reiktų tikriausiai patikrinti, kodėl toms valstybėms narėms taip nesiseka, kokia yra to priežastis. E, kadangi daug yra kalbama apie viešojo sektoriaus lėšas, mokesčius ir e, aplinkosaugą, tai jau daug pasako. Mes daug kalbame apie ekonominę ir pinigų sąjungą ir matome, kad e, trūksta harmonijos šioje srityje ir, ir, ir būtent to, taip atsiranda krizės, taip atsiranda kažkokios grėsmės, o dabar mes matome tokį e, pakeitimą, kuriame kalbama apie tai, kad turėtų būti įsteigta kažkokia institucija, kuri turėtų skirti bausmes ir administruoti tas bausmes tam, kad būtų e, atitinkamai valdomos valstybės narės. Taigi, mielas Simonai, gerbiami kolegos, man atrodo, kad tokie veiksmai nepadės mums pasiekti pažangos Europoje ir tokiu būdu mes nepadarysime vidaus rinkos patrauklesnė. Todėl norėčiau visų e, paprašyti susimastyti, ponė pirmininkė, jau toj baigsiu. Pamastykite, ką reiškia paskatos ir bausmės, nes mes čia tarsi kalbame apie kažkokias klišes, e, apie e, mes, kalb, mes socialdemokratai norėtume kalbėti apie paskatas, mes nenorime kalbėti vien apie bausmės. Dėkoju, ponė Rapti, ponė Bastos netvyko, ponė Hercog taip pat, tai tuomet suteiksiu žodį ponui Harbour. Keturias minutės galite kalbėti, prašau. Well, Pone Pirinkė, džiaugiuosi, kad aš atvykau šią, šią salę ir dėkuoju už tai, kad jūs gebėjote leisti man pasisakyti. Apgaidėsnauju, kad negirdėjau Simono pranešimų pristatymų ir negirdėjau to, ką sakė komisijos narys. Tačiau, kaip e, savo komiteto pirmininkas, džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių susirinko šioje salėje ir mes e, ne dėl visko sutarėm ir ponia Raptė apie tai kalbėjo. Tačiau aš manau, kad šiame pranešime labai aiškiai ir išsamei yra išanalizuota dabartinė situacija. Ir tai parodo, kad e, mano vadovaujamas komitetas labai, labai atidžiai stebi tai, kas vyksta vidaus rinkoje. Kadangi negirdėjau to, ką sakė e, kiti kolegos, taigi nežinau, ar pakartosiu tai, ką jau sakė kiti. Aš savo kalboje norėčiau susitelkti ties e, dviem aspektais. Aš šiek tiek vėliau pakomentuosiu ir pažeidimų procedūrą, apie kurią kalbėjo ponia Rapti. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas mano galva uh, turėtų atsitikti ateityje, kokiu veiksmu turėtume imtis ateityje, atsižvelgdami į suvesnės rezultatus. Turėtume pamastyti, kiek galimybių praradome. Ponas Balkenšteinas, e, jūsų pirmtakas, e, viename iš savo vidaus rinkos e, padėties metinėme pranešime pasakė, kad vidaus rinka tai yra Ferraris, kuris antra pavara. Taip, iš tikrųjų, mes nejudam labai greitai. Ir iš tikrųjų mes norime, kad vidaus rinka būtų solidi, tvirta ir kad jį, ją galėtų naudotis visi. Šiuo metu, girmi kolegos, mes susidurime su štai kokia problema. Mes ne, nežinome, kiek galimybių dar gali sukurti vidaus rinka. Dar nežinome, kiek prekių galėtų parduoti bendrovės, kiek paslaugų galėtų e, teikti. Aš kalbu apie tas e, paslaugas ir tas prekes, e, kurioms trukdo įvairios kliūtis. Bendrovė susiduria su problemomis ir tuomet arba pradeda gaminti kitą prekę, kitą produktą, arba persikelia į kitas rinkas. Apie tai reikėtų užsamei pasvarstyti. Tokios priemonės kaip Solvit tinklas ir kiti tinklai parodo, kad tokių prarastų galimybių yra nemažai. Šiame pranešime yra viena, viena labai trumpa, bet labai svarbi pastraipa. Mes prašome, kad į metinę vidaus rinkos patikrinimą būtų įtrauk, įtraukiama informacija iš Eurobarometro. Eurobarometras turėtų būti sujungtas ir su uh, vidaus rinkos valdymo uh, priemonėmis. Tam, kad mes išsiaiškintume, kiek žmonių žino apie Solid tinklą, apie visus kitus tinklus, apie kitas priemonės. Be to kolegos e, prašė, kad bū, jūsų Europa portalas būtų visiškai integruotas tam, kad mes aiškiai pasakytume piliečiams, į ką reikėtų kreiptis, kai jie susiduria su problemomis. Tai buvo vienas dalykas. Toliau. Pažeidimų procedūra. Aš manau, kad pranešime, e, kalbam, ten, kur kalbama apie pagreitintą pažeidimų tyrimo procedūrą, visiškai aiškiai šią mintį išdėsto. Ten yra pasakyta, kad šią mintį, šį pasiūlymą reikėtų tik išnagrinėti. Bet jei dėl to, kad valstybė, vyriausybės neperkelė teisės nuostatų arba netinkamai jas įgyvendina piliečiai ir įmonės negali pasinaudoti vidaus rinkos privalumais, turime tą problemą kuo skubiau spręsti. Ačiū, dabar periname prie procedūros prašau žodžio ir pirmiausia kalbės pane Movič. Predsedujoča, spoštovani gospod komisar, ob 20. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Švenčiame 20-metį vidaus rinkos sukūrimo ir tą 20-metį švenčiame gilios krizės metu. Dėl to Simono Busutilio pranešimo teiginiai tikrai yra labai taiklus. Reikia pasakyti, jog mes konkuruojame ne vieni su kitais tarpusavyje Europos Sąjungoje, bet labiau turėtumėm susitelkti į konkurenciją su kitais e, pasauliniais e, veikiais, su kitomis rinkomis, pavyzdžiui, BRIC e, šalimis. Reikėtų labiau akcentuoti gerą keitimas informacija E, kiekvienoje, matyt, valstybėje narėje veikia po atitinkamą tinklapį, tačiau patikėkite manimi, ne visi naudojasi tais tinklapiais vien dėl to, kad nėra pakankamai apie juos pranešama, teikiama informacija ir tik labai nedidelė procentinė MVI dalis žino apskritai apie galimybę naudotis tais tinklapiais, o visi, o visi kiti apskritai tai apie tai net nežino. Ačiū, ponia Bazesku, dabar. Piața unică joacă un rol crucial în ieșirea Europei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vidaus rinka vaidina labai svarbu vaidmenį, padėdama mums įveikti ekonominę krizę. Todėl aš manau, kad labai svarbu yra teisingai įgyvendinti ir perkelti visus ES direktyvas. Todėl būtina stebėti, kaip sekasi valstybėms narėms tai daryti. Tai sustiprins e, visą ES vidaus rinkos teisės aktų struktūrą ir tai padės mūsų įmonėms ir piliečiams pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Matome, kad tik nedaug e, valstybių narių e, perkelė visas nuostatas. Rumunija nesugebėjo laikytis užsibrieštų tikslo ir todėl mes turėtume pasistengti dar labiau ateityje. <clears throat> Dėkuoju, ponas Drons. Kai mes turėjome ekonominę bendryją, tuomet kalbėjome apie laisvą priekybą, o ne apie vidaus rinką. Be abejo, la, laisva yra labai svarbus žodis, labai dažnai mėgstame apie jį kalbėti ir todėl tuomet, kai kalbėjome apie laisvą e, rinką, daug kas klydo. Kalbame apie tai, kad vidaus rinka turėtų padėti mums sukurti naujų darbo vietų, tačiau dažnai darbo vietos prarandamos būtent dėl e, laisvos prekybos. Kalbame apie tai, kad valstybės narės privalo perkelti į savo nacionalinius teisynus ES šeimininkų e, nustatytas nuostatas. Tačiau pra, e, ir pranešėjas. pranešėjas to visiškai nemato. Jis kaip tik reikalauja, kad komisija sustiprintų savo pastangas stebėdama valstybės narės. Kai mes stojame Europos Sąjungą, tuomet daug, daug kas e, viską vertino kur kas e, gražiau, tačiau šiandien mes matome, kad realybė yra kur kas baisesnė, nes mes galėjome kada nors įsivaizduoti. Dėkoju dabar paskutinis kalbėtojas e, šioje, pagal šią procedūrą, ponė Tunun Hohenstein. Dėkoju, panie Przewodnicząca. <clears throat> E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra labai svarbus dokumentas. Manau, kad visi mes turėtume padaryti viską, kad ši priemonė e, ir toliau liktų mūsų diskusijų centre. Europos Sąjungai e, sąjunga yra naudinga mūsų piliečiam, bet e, ji naudinga tik tai tada, kai ES teisė yra taikoma e, teisingai. Aišku, mums reikia patirtimi, e, keistis patirtimi, mums reikia E, kalbėti apie tokius informacinius portalus kaip Jo Europe, Jūsų Europa. Manau, kad tokie tinklai yra tikrai labai svarbus ir aš džiaugiuosi, kad vidaus rinkos forumas vyksta, kad šiemet e, vyks vidaus rinkos savaitė. Norėčiau, kad šis projektas būtų tęsiamas, norėčiau, kad e, tokie renginiai vyktų kasmet, norėčiau, kad glaužiau bendradarbiautų Europos parlamentas, Europos komisija dėl šio projekto, nes tik tai tada kada vidaus rinka bus kažkas, kas bus arti mūsų piliečių. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Barnie. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju visiems, kas pasisakė šioje diskusijoje. Dėkoju jums už jūsų pasiūlymus. Ypatingai norėčiau padėkoti Andrėjui Švab Kaip ir pasakė ponas Haba, iš pradžių, kai mes kalbėjome apie vidaus rinką, kalbėjome apie jos augim, augimo potencialą. Nemažai kas kalbėjo apie krizę ir apie tai, kad būtent ji kelia didžiausią grėsmę vidaus rinkai. Aš savo pasisakymo pradžioje pasakiau, kad šios krizės aplinkybėmis dažnai reikalaujama didesnio protekcionizmo. Ir dėl to pirmiausia nukentės vidaus rinka, kadangi bus siūloma skaldyti mūsų bendrą rinką, valstybė, kai valstybės narės griepsis protekcionizmų, kai stengsis apsaugoti savo rinkas ir tai yra labai pavojinga. Ir aš, kaip ir jūs, manau, kad tam, kad mes galėtume įveikti šią krizę, mums pirmiausia reikia sustiprinti bendrą rinką, reikia ją išplėsti, reikia sustiprinti jos teikiamus privalumus ir teisės. Ir tik tai taip galėsime atkurti augimą. Štai tai ir tam, kad mes galėtume užtikrinti, jog vidaus rinka tinkamai funkcionuotų, aš galėjau, e, mums reikia to, apie ką kalbėjo ponas e, Haba. Ir apie tai kalba ir ponas Busutilis, ir mes to siekiame. Mums reikia pagalvoti apie tai, kur yra kokie trūkumai, kur kokios klaidos buvo padarytos, kai e, reikia ištirti, kodėl valstybės narės neperkelia nuostatų, reikia pagalvoti apie tai, kaip galima būtų geriau teikti informaciją. Ir ponas Švap siūlė e, taip pat veikti skaidriau, taip ir stengsimės daryti. Ir aš norėčiau, ponia Švap, kad jūs nepamirštumėte e, e, platesnio konteksto. Mes turime išnagrinėti kiekvieną atskirą tekstą ir pagalvoti, kaip tai veikia. Pavyzdžiui, mes matome, kad paslaugų direktyva, kuriai tik yra treji metai, uh, dėja netinkamai dar yra perkelinėjama į nacionalinius teisynus. Tik 40 procentų jos nuostatos yra perkelta. Ir mes turime išnagrinėti visus tekstus, kiekvieną jų straipsnį, tam, kad mes tinkamai viską vertintume. Pone Pasėsku taip pat sakė, kad vidaus rinkos rezultatų suvestinė tai yra priemonė, kuri leidžia mums uh, stebėti situaciją valstybėse narėse, bet ji taip pat gali padėti mums ir ištiesti pagalbos ranką valstybėms narėms. Apie tai taip pat kalbėjo parlament, e, parlamento nariai. Ir ponui Švab ir kitiems norėčiau pasakyti, kad e, taip, mes norime, kad valstybės narės mums teiktų išsameusią informaciją dėl kiekvieno teksto ir mes galėsime ją skelbti o kalbama yra apie pažeidimų procedūrą, aš nusprendžiau, kad ši procedūra yra reikalinga tam, kad mes priverstume valstybės narės laikyti savo įsipareigojimų. Tačiau tai kartu yra skatinamoji priemonė. Ir ponui Repo turiu pasakyti, kad mes jau sugebėjome kai ką pagerinti pavyzdžiui, kad gyvendinami EU pilot programą mes sugebėjome sumažinti pažeidimų skaičių. Ir manau, kad reikia iš tikrųjų visus pažeidimus ištirti kuo skubiau, nes dabartinė procedūra yra pernelyg ilga. Mes norime priartinti Bruselį prie piliečių ir įmonių ir tam gali mums uh, pasitarnaut solvit tikslas. Kaip ir sakė e, e, ponia Korera de Campos ir kiti, iš tikrųjų reikia, kad e, piliečiai galėtų kreiptis į gyvą pareigūną. Mes išnagrinėsime jūsų pasiūlymus labai išsamei. Ponas Busutylė ir ponia Velėr ir kiti komentavo vidaus rinkos prokuroro mintį. Komisija kol kas dar atsargiai vertina šį pasiūlymą ir ponas Gustilės tikriausiai mūsų supras, nes mes be abejo esame sutaršių sergėtojai. Ir mes nenorėtume dubliuoti savo funkcijų. Mes be abejo lauksime jūsų teisės leidėjo pasiūlymo, ar iš tikrųjų turėtume įsteigti tokį, tokią pareigybę ar ne. Mums reikia palaikyti be abejo dialogą tarp mūsų institucijų ir, ir įtraukti šį darbą tarybą, jeigu mes manome, kad šis postas būtų reikalingas. Aš jau pasiūliau, patikiau kelis pasiūlymus susijusius su tuo, kaip galima būtų stebėti, padėti valstybėms narėms perkelti nuostatas. Pavyzdžiui, galima būtų nustatyti prioritetinės sritis. Tai gali būti sritis, kurios, kuriuose augimas gali būti didžiausias arba kurios gali prisidėti prie augimo spartinimo. Ir tokiuose sritise galėtume. Da, reikalauti, kad visos nuostatos be išimčių būtų perkeltos laiku. Ir ponas Busutilis taip pat tikriausiai supranta, kad ir Europos semestro, semestrą galima būtų priderinti prie mūsų pastangų. Europos semestras yra susijęs iš esmės su biudžetu, tačiau žinome, kad jis taip pat uh, E, svarbu vaidmenį vaidina, vaidina ir e, skatinant augimą ir didinant konkurencingumą. Toliau be abejo turime palaikyti dialogą su piliečiais ir e, MVI. Taigi aš galiu kolegoms pasakyti, kad Mes e, nepamiršime vidaus rinkos forumo, jame išsakytų minčių. Kai kas iš jūsų dalyvavo šiame forume. Ir mes stengiamės pasinaudodami visomis priemonėmis ir internetiniais portalais, kuo labiau priartėti prie piliečių. Mano kolega ponas Tainė. Uh, daro viską, kad piliečiai galėtų pasinaudodami internetu iš karto sužinoti tai, ka, e, tai ką mes su jumis jau nuveikėme. Vidaus rinkai tai bus labai naudinga. Ponas Baldasarė taip pat kalbėjo ir apie tai, kad reikia į šį darbą įtraukti ir nacionalinius parlamentus. Na, aš tam pritariu. Kai kalbame apie, apie e, priekybą, elektroninę priekybą, ir aš dabar jeigu tik apie ką kalbėjo ponas Paška, mums labai rūpi saug, saugumas, nes vidaus rinkoje būtina yra užtikrinti, kad visos prekės būtų saugios. Ir mano kolegos tam skiria labai daug dėmesio. Kaip ir sakė ponia Galpers, vidaus rinka yra labai didelė ir didelį vaidmenį gali vaidinti taip pat ir viešieji pirkimai. Elektroniniai viešieji pirkimai galėtų turėti labai teigiamą ir, didžiulį, ir didelį poveikį mūsų ūkiui. Kartu su pana Tarabela ir e, Čeviryje mes e, suringėme vieną e, renginį, kurio metu parodėme, kad veikdami kartu mes galime kurti elektroninio vidaus rinką ir tai padėtų mums sutaupyti apie 100 milijardų eurų kiekvienais metais. Apie tai ir kitas priemonės be abejo aš išsamei yra pasakyta bendros rinkos akte. Vidaus rinka taip pat yra labai svarbi e, mažoms nutinėms įmonėms. Ir mes dirbdami stengiamės skirti ypatingą dėmesį mažam vidutiniam verslui. Stengiamės supaprastinti e, jo darbą, jo gyvenimą. Pone Zuber pasakė kai ką, į ką aš norėčiau sureaguoti. Vidaus rinka, priešingai jūs manote, tai yra platforma, platformą, kuri leidžia mums dirbti iš vien. Ir ši platforma turėtų būti labai tvirta ir tik tuomet mes galėsime veikti kartu ir galėsime būti veiksmingi ir siekti, pavyzdžiui, žaliojo augimo, apie kurį kalbėjo ponas e, e, Guftasonas. Kartu galėsime siekti Europą 2020 tikslų Ir be abejo, vidaus rinka, aš tuos įsitikinęs kaip ir jūs, turėtų taip pat remtis ir socialiniu modeliu. Ir, ir rinka turėtų būti socialiai orientuota, konkurencinga. Ir veiksminga. Štai ko mes sieksime. Ir ponui Galpels galiu pasakyti, kad mes atsižvelgsime uh, Nebijau, kad tai ponia Busutė praneš, pranešimą. Mes jau dabar stebime padėti valstybės narėse. Ir aš iš tikrųjų norėčiau, kad mes galėtume taikyti reglamentą, o ne direktyvą šiuo klausimu. Europos e, vadovų taryba, ministrų taryba be abejo taip pat yra labai svarbi įstaiga ir todėl aš manau, kad mes visi kartu, Europos parlamentas, Europos komisija ir taryba turėtų sutelkti savo pastangas tam, kad mes užtikrintume, jog šie 40 tekstų, kurie yra, e, jums yra žinome, būtų tinkamai įgyvendinami. trūkumai, apie kuriuos kalbėjo ponas Haba, e, iš tikrųjų yra, yra nemažai ir dėl jų prarandama nemažai galimybių, tai kaip ir e, sakė ponas Haba. Todėl mums reikia gerų priemonių, apie kurias kalbėjo ponas Busutilis, kurios leistų mums. Uh, kartu su valstybėmis narėmis užtikrinti, jog visi patvirtinti ir priimti e, vidaus rinkos teisės aktai būtų tinkamai įgyventinami. Ir mes stebėsime situaciją, nagrinėdami kiekvieną tekstą atskirai. Ir aš galiu Jums, ponios ir ponai, pasakyti, kad augimas, konkurencingumas ir naujos darbo vietos. Štai kas slypi vidaus rinkoje ir mes š, visų šių dalykų ieškosime visomis išgalimis. Ačiū ponui komisarui ir dabar žodis ponui pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar keturias minutės turiu? Dėkoju. Leiskite, ponė pirmininkė, man pradėti nuo padėkos žodžių komisijos nariui Barnie ir taip pat visiems kolegoms, kurie pasisakė per šiuos labai įdomius debatus. Dauguma besąlygiškai rėmė mano pranešimo tekstą, kai kurie su kai kuriomis išlygomis vertino, pavyzdžiui, mano pateiktą pakeitimą, bet dėl to pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Dabar norėčiau dar užsiminti apie paradoksą, kurį minėjo pačioje pradžioje ponas e, komisaras Barniejis. Sakė, kad mes susidurėm su to paradoksu, kad viena vertus visi suprantame, e, koks yra vidaus rinkos potencialas, bent jau beveik visi tą suprantame. Ir kita vertus, visi žinome, kad neretai um, vidaus rinkos dalyviais dalyviai tampa aukomis, kai kas nors veikia netinkamai. Ir dėl to reikia būtinai spręsti šias problemas ir šalinti šias kliūtis sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Aš paminiu e, kelis dalykus, kurie tą paradoksą galėtų panaikinti. Pirmiausiai, įgyvendinimas, perkelimas teisės aktų. Būtinai reikia laiku ir teisingai, tinkamai įgyvendinti teisės aktus. Jeigu to nepadarysime, tikrai bus problemų. Antras dalykas. Privalome įgyvendinti teisės aktus veiksmingai greitai. Jeigu neįgyvendinsime teisės aktų, tuomet apskritai nėra prasmės juos kurti. Ir taip pat turime piliečiams ir įmonėms suteikti priemonių, kuriomis jie gali pasinaudoti, kuomet kas nors vyksta ne taip, kaip turėtų. Kai kurie parlamentarai minėjo savo neigiamą požiūrį į mano patiktą pakeitimą. Štai kaip jis skamba. Raginame komisiją įsteigti skubę um, pažeidimo procedūrų e, sprendimo, skubę pažeidimų e, procedūrą ir raginame įsteigti įstaigą, kuri galėtų spręsti tuos pažeidimų atvejus e, be abejo pritarus prieš tai komisijos kolegijai. Tai yra pakeitimas, kuriuo siekiama tiesiog paraginti steigti tą skubę procedūrą. Norime, kad ta mintis nebūtų e, pamirštama. Mes visi suprantame, kad komisija neretai susiduria su įvairiu jai daromu spaudimu, kai kalbam apie geresnį teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse, būtent pradiniu etapu. Ir neretai pažeidimų procedūros tiesiog um, pernelyg užvilkina um, įvairius teisės aktų gyvenimo etapus. Apie tai yra kalbama apie e, mano pakeitime. Taigi mes norime tiesiog depolitizuoti tą procesą, paskubinti ją ir norime, kad vidaus rinka veiktų tinkamai. Taip pat reikėtų pasakyti, kad veikti reikia būtent dabar, nes antraip mes prarasime savo pozicijas. Ir baigdamas galėčiau pasakyti, jog sutinku su visais tais kolegomis, kurie sakė, kad Europos tikroji galia yra būtent vidaus e, rinka. Ir dėl to turėtų mums visiems rūpėti, kaip užtikrinti tai, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai. Manau, kad reikėtų pasinaudoti 20 metų jubiliejaus um, sukaktimi, kaip proga aptarti pagrindinės kliūtis vidaus rinkoje vis dar egzistuojančias tam, kad sukurtume tikrą išsame vidaus rinką, kuri veiktų sklandžiai, skaidriai ir kurią galėtų pasinaudoti visi ES piliečiai. Dėkoju. Sutil. Dėkoju, ponė Busutil. Ponės ir ponai, diskusijos dėl pono Busutil pranešimo apie vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra baigtos. Balsuosime rytoj 12 val. Dabar